Mes chers collègues, bonjour. Labadiena, gerbiami kolegos. Sveiki visi. Pradedam mūsų pirmą darbo tvarkės klausimą nagarinėti, o būtent keisimės nuomonėmis su mūsų europinių koridorių tente tinklo koordinatoriais Svarbu, čia yra geležinkelių valdymas, RT, RT, RT sistemos būtent koordinavimas. E, turime du horizontalius tokius prioritetus šalia centrinių koridorių. Subsidijas gauna atitinkami projektai E, iš ES, tad mums tikrai labai svarbu pasiaiškinti, kokios pažangos buvo pasiekta šioje srityje. E, aptarsime tai su koordinatoriais ir man džiugu čia pasveikinti poną Bodeveik. Jis yra atsakingas už jūrų greitkelius, ponas Ruet atsakingas už e, Europos gelžinkelių eismo valdymo sistemą. Ačiū, kad atvykote puikių metų jums abiems, sėkmės, sveikatos e, ir tikėsimės dirbsime visi kartu ir toliau. O šiandien jums tenka užduotis mums papasakoti, kas ir kaip jūsų kūruojamoje srityje. Pradėsime nuo jūsų, ponia Bodvik, septynios minutės ir per jas paaiškinsite mums, e, kokia yra situacija susijusi su jūrų greitkeliais. Tai yra tas projektas, kuris e, gyvenimas jau 20 metų ir be abejo daug ką reikėjo paspartinti. Ir ko gero tai ir galėtų būti vienas iš sprendimų, kovojant su klimato kaita. Ačiū Jums septynios minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, Europos parlamento gerbiami nariai. Džiugu man šiandien čia dalyvauti. Esu Europos koordinatorius, atsakingas už jūrų greitkelius. E, tai yra vienas iš prioritetų penkis metus dirbo Europos koordinatoriumi, atsakingas už vieną iš devinių tinklo koridorių. Tai buvo Adrijos koridorius, didelis geležinkelio projektas, tai buvo tuo metu. Aš dirbau prie abiejų koridorių. Man aiškus tos ryties prioritetai. Ir manau, kad horizontalius kad tie horizontaliai prioritetai yra labai svarbus, kalbant apie TNT koridorių vystymą. Jungtis, e, jungtis tarp tų koridorius atskirų taškų labai svarbus. Svarbus taip pat jūrų greitkeliai, ten milijardai tonų krovinių pervežami e, iš ES uostų ir į ES uostus. Tai yra labai e, svarbi priemonė sumažinant apkrovas sausumos transporto koridoriais. Išorės ir vidaus prekyba e, labai svarbu, svarbu prekyba tarp ES valstybių narių ir jų prekyba su trečiosiomis valstybėmis. E, taigi e, tie regioniniai projektai labai svarbu, svarbu turėti aišku supratimą, kaip tie koridoriai turėtų būti plėtojami. Europos tinklų sungimo priemonė yra čia ta, kuri vaidina labai ypatingą vaidmenį. E, iš jų pobūdžio matyti tų projektų, kokią pridėtinę vertę teikia tie projektai. Kita vertus turime pripažinti, kad ši programa niekada nebuvo paprasta gyveninti. Ji sudėtinga lyginant su kitais prioritetais, kadangi nedaug projektų atitinka kriterijus. E, šalia šalia jūrų greitkelių tų koridorių. Taigi savo kadencijos metu e, sieksiu geriau koordinuoti tų koridorių veiklą ir tinkamai atspindėti jūrų dimenciją šiame projekte. Tad e, tarp transeuropinių Europos tinklų koridorių e, jūrinė dimencija yra ta, kuriai turime skirti didesnį dėmesį, nes tai gali apskritai pakeisti labai daugą Europos jūrų transporto srityje. Turime visą Europos transporto grandinę ir čia turime tinkamai įvertinti turimas galimybės, tinkamai būtina vystyti uostus. Jau prasidėjo diskusija valstybėmis narėmis dėl jūrų asociacijos. Mes siekime išsiaiškinti, kokios gairės čia būtų geriausios, vertingiausios. Mes pateikėme e, pranešimą, ataskaitą savo iniciatyvą parengtą. Ir esame, noriu pasakyti, labai atviri renkti sustikimus, pasikeisti nuomonėmis dėl įvairių ten išdėstytų koncepcijų. Kad integracija būtų geresnė, miestų jūrų greitkelių infrastruktūros. Būtina laikytis labiau regioninio požiūrio. To dėka galime kurti naujas transporto linijas. Visa tai bus atspindėta darbinėme įgyvendinimo plane. Valstybėms narėms artimiausiamis savaitėmis tas dokumentas bus pateiktas. Mes taip pat esame suorganizavę darbo grupės, uh, dirba žmonės atsakingi už, atskiras, už atskirus transporto koridorius, tų grupių yra šešios kol kas. Mes norėtume, kad visi suinteresuoti subjektai suprastų, kaip geriausia būtų dirbti kartu, kad būtų galima geriausiai formuoti tas transporto kryptis. Mes turime taip pat ir uh, specifinę darbo grupę. E, Adrijos jūros reikalams spręsti. Kai dėl salų tarpusavių sujungimo, e, ypač turintuomenį breksito kontekstą, iškyla aktualių klausimų. Ir čia taip pat būtina pasiaiškinti, kaip šiame kontekste geriausia būtų galima panaudoti tą jūrų greitkelių projektą. Tas projektas galėtų būti gyvybinga alternatyva e, įprastiems keliams, sausumos keliams. Mano e, savo darbų plane aš aiškiai kalbėsiu apie atskirus tematinius aspektus. Svarbu, kad jūrų sektorius taptų žalesnis, kad skaitmeninimas labiau pasiskverbtų į laivybos sektorių ir panašiai. Kai kurie dalykai jau yra atliekami. Aš radau 15 projektų už, 40, už 136 milijonus eurų. Kartu dirba taryba parlame, ir parlamentas aptardami tuos sektorius. Daugiau kaip 1,6 milijardų buvo skirti uh, tam, kad būtų galima gyvendinti projektus, kurių tikslas e, atlaisvinti kelius, e, perkeliant transportą labiau į jūrų sritį. Tai štai, būsimajam darbų plane kalbėsime apie e, jūrų erdvę europinę, kuri būtų išmani, kuri būtų optimaliai panaudojama. Tikslas svarbiausias yra keliamas kovoti su klimato kaita, užtikrinti gerą vandens kokybę, mm Tam reikės investicijų, tam reikės dekarbonizavimo projektų. E, pasirinkti, ko gero, teks ir, ir labiau alternatyvų kūrą. Kitas merams tie kalbama apie tai, kad būtina e, daugiamodalinį e, transporto kombinavimą pritaikyti. Ir kad būtų, ir kalbama apie tai, kad būtina vystyti bendradarbiavimą su kaimininėmis valstybėmis. Taip pat būtina plėtoti išmanę jūrų erdvę, pasitelkti būtinas skaitmeninės priemonės. E, pavyzdžiui, daugiau skaitmen, suskaitmeninta galėtų būti jūrų transporto valdymo sritis. Tikslas yra e, sukurti aiškius projektus susijusius transeuropiniais Europos tinklais kurie papildytų jau esamą tinklą. Europa turi šansą dabar tapti lyderę šios rytyje, vystyti tvaresnę uostų ir laivybos sritį. E, e, džiaugiamės labai žaliuoju Europos kursu. Tai bus ta priemonė, kuri padės siekti mūsų globalių tikslų, kovojant su klimato kaita. Tačiau labai gaila, kad uh, čia į tą žalį kursą laivybos sektorius nebuvo įtrauktas. Bet kita vertus tai yra labai tvari transporto priemonė, švari transporto priemonė. Du penktadaliai viso, viso, viso krovinių srautų yra pervežama e, laivais, ypač tie kroviniai, kurie keliauja nedidelius atstumus. Tad būčiau dėkingas, jeigu transporto komitetas paremtų mane Žinau, kad Europos parlamente rezoliucijoje kol kas nekalbama apie e, šiuos dalykus. Na ir e, apibendrindamas norėčiau padėkoti už tai, kad išklausėte ir tikiuosi daug klausimų. Ačiū. Merci beaucoup pour euh, vos. Dėkuoju už jūsų komentarus ir iš karto perduotų žodį e, ponai Ued kuris pakomentuos geležinkelio sektorių. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbėjai parlamento nariai, ponės ir ponai, man labai malonu dalyvauti šiame posėdėje. Pirmą kartą aš norėčiau atsiskaityti už savo kaip koordinatoriaus darbą nuo e, praeitų metų pradžios atliekamą. Aš žinau, kad e, jūs e, norite dažniau susitikti ir žinau, kad jūs uh, rengiate tai savo iniciatyvą e, pranešimą, tad aš e, atsiųsiu Jums e, informacijos ir aš tikiuosi, kad gegužės mėnesį mes galėsim kartu vėl aptarti RTMS. Kalbant apie RTMS, reikia pasakyti, kad viskas užtruko per daug ilgai. Bu, praeitais metais mes truputį pagreitinome procesą, RTMS srityje ir aš to labai džiaugiuosi ir labai džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad dabar klausimas yra ne ar, e, o tik tai kada ir kaip. Ir aišku, mano užduotis, aišku, jums politiškai kontroliuojant, e, užtikrinti, kad procesas yra greitinamas ir kad jis yra paprastinamas. Daug laiko užtruko, todėl kad nebuvo tinkamų institucijų e, sukurta ir e, e, taip pat techninių visokiausių klausimų išliko dėl ketvirtojo geležinkelio paketo, dėl INIA, dėl Europos investicijų banko dalyvavimo tame procese ir taip pat dėl įvairių generalinių direktoratų kurie tame procese dalyvavo, tačiau dabar galime užtikrinti, kad visi mes dabar jau dirbame kartu ir aš e, tikiu, kad mums e, pavyks pasiekti matytus tikslus. Ir e, nuo praeitų metų mes dirbame su visomis interesuotomis pusėmis, su valstybėmis narėmis, su infrastruktūrų valdytojais ir, ir su kitomis pus, pusėmis savo tinklalapyje. Aš rašau, jog RTMS klausimų surengiau pernai 19 posėdžių. Po tokio entuziastingo įžanginio žodžio norėčiau pateikti keletą konkrečių faktų ir skaičių. Mes turime Europos gyvendinimo e, planą RTMS ir čia norėčiau padėkoti Karlui Wink savo e, pirmtakui, kuris labai ilgą laiką intensyviai dirbo šioje srityje. Tak turime tą e, europinį gyvenimo planą, 15 tūkstančių kilometrų turėtų būti užtikrinta iki, penk... iki 25 metų. Matote e, šiuose skaidrėse, kaip vyksta tas įgyvendimas ES, vis dar, aišku, per mažai palyginus su artėmės dalimi kit pasaulyje. 30 iki 23 metų, matote, yra 36 procentai ir 64 20 metais 4 tūkstančiai kilometrų yra numatyta, mes jau atsiliekame šiek tiek ir dėl prieš tai prisimtų įsipareigojimų, tačiau atrodo viskas kontroliuojama, padėtis kontroliuojama. Toliau, e, kai kurie dalykai, kuriuos, kur, kuriems neteikėme pakankamai dėmesio, mes e, turime e, būti ambicingi dėl lokomotyvų. Mums e, reikia apie 15 tūkstančių, nuo 15 iki 21 tūkstančių naujų e, transporto priemonių, tačiau e, mums e, Reikia taip pat e, iki 13 tūkstančių e, lokomotyvų, kurios reikės e, pagaminti per metus. Tad tokie yra svarbiausi aspektai ir aš manau, kad mes galėsime pasistubėti pasistumėti į priekį šiais aspektais. Aišku, ekonomiškai, jeigu mes e, e, ekonomiškai neapsimokėtų, jeigu mes užsimtume vien tik tai geležinkelių infrastruktūromis, bet neredmenimis. Toliau kalbant apie praėjusius e, laikotarpius 1,9 milijardai. Taip pat e, kalbant apie finansavimą, e, trumpai tariant, e, mums reikėtų daugiau lėšų. Jeigu norime greitinti procesą, tai mums iš tikrųjų reikia impulso, reikia regioninių fondų, reikia e, investicijų banko lėšų, nacionalinių e, e, valstybių narių lėšų. Ir šiais ryčiai apskritai mums reikia stabilios finansavimo sistemos, kad pramoniniai gebėjimai būtų užtikrinti ir kad čia procesas nebūtų toksai sporadiškas. E, ir kadangi e, bėga laikas, tai noriu dar pasakyti, jog nugastavime dar dėl dviejų aspektų. Mes e, turime labai daug nacionalinių atskirų sistemų. Mes turime eiti link B klasės vadinamųjų sistemų ir pastaraisiais mėnesiais mes turime uh, atsisakyti tų atskirų e, sistemų. O kodėl buvo užtrukta taip ilgai? Todėl, kad buvo ilgai ruošiamasi tam pereimui iš senojo pasaulio į naują pasaulį ir tas pereinamasis laikotarpis yra vis sudėtingesnis ir kainuoja vis daugiau, jeigu mes turime nuolat atsižvelgti į tas senasias e, e, sistemas. Antras dalykas, e, RTMS turi būti e, paprastinama ir e, Čia mes iš tikrųjų kalbame apie geležinkelio eismo valdymo sistemą. Ir čia mes net nekalbame apie e, komunikacijos e, sistemas. Tad čia reikia naujovių ir mes turime tai užtikrinti e, laip, laipsniškai ir e, nesustodami tą atnaujinimą, nes mums investicijų reikia dabar, ponė pirmininkė. Mano pastarųjų metų patirtis rodo, jog e, RTMS apskritai yra tam tikras uh, aukso standartas pasaulyje, nes RTMS į, į, įgyventa už ES ribų ir tai buvo lengviau padaryti negu pas mus, todėl kad tai buvo daroma praktiškai nuo, nuo nulio. O mūsų perinamasis laikotarpis yra sudėtingas, tačiau jeigu mes sugebėsime viską padaryti greitai to laikotarpio metu, uh, ir jeigu padarysime tai, ką reikia padaryti, tam, kad mes užtikrintume pagrindą veiksmingesnei geležinkelių sistemai, aš visiškai sutinku e, su jumis dėl e, jūrų greitkelių, tačiau e, geležinkeliai yra tvaraus, tvarios transporto sistemos pagrindas, o mums to reikia. Dėkuoju už Jūsų pasisakymus ir iš karto pradedu diskusiją. Pirmiausiai žodį suteiksiu koordinatoriams. Ponas Marinesko, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad Jūs vėl pirmininkavot šiame posėdėje. Pone Bodevik, pirmininkė. Aš dėkuoju ponui Atien, kad jis mane pavadavo šiandien e, pirmąją dienos pusėje ir atsiliepimai apie pirmininkavimą buvo labai geri. E, jūs kalbėjote apie jūrų transporto e, e, sektoriaus iš metalų mažinimą. Galbūt jūs galėtumėte konkrečiau pakomentuoti tai. Ir Ar ir norėčiau pasiklausyti, ar jūs vertinate transportus, srautus sunkvežimių, transportus, srautus į uostus ir siejate tai e, su e, emisijų klausimu. Pana Įroitė, norėčiau pasakyti, kad e, visų pirma noriu padėkoti už jūsų atliekamą darbą. Ir tai mes yra puikia sistema, tačiau aš noriu e, paklausti jūsų apie saveikumo aspektą ir, ir geležinkelių modernizavimą. Nes kalbant apie saveikumą, atrodo, kad ir TMS platmėje dar yra problemų, nes yra daug atskirų sistemų. Ir mes turėtume e, atsisakyti to. E, dėl žaliojo kurso yra sakoma, jog reikia perėti prie geležinkelių. E, didesnį krūvį suteikti geležinkeliams, tačiau e, tie e, magistraliniai koridoriai šios ryties kol kas dar neveikia. Ar jūs e, norite įgyvendinti RTMS visose prekių pervežimo koridoriuose ir užtikrinti saveikumą, nes tuomet jie bus uh, patrauklus įmonėms, suinteresuotams pusėms ir, ir, ir tuomet jos norėtų pervežti prekes šitais koridoriais. Ponas Danielson, socialistų frakcijos vardu. Dėkoju. Dėkoju abiems pranešėjams už labai turiningus pranešimus. Kalbant apie jūrų greitkelius, tai turiu tokį klausimą, kur iškyla šioje srityje didžiausių problemų įgyventinant e, ambicingiausius projekto tikslus. Antras klausimas, jūs e, sakėte, jog pirmasis e, ramsis turi būti įgyvendinamas, tačiau reikia atsižvelgti į tvarumą ir gyventi žaliai kursą. Kokie čia yra pagrindiniai iššūkiai siekiant įgyventi tvarumą jūrų transporto sektoriuje. Kalbant apie saveikumą, tai aš pritariu tam, kad tai e, yra problema, kuri turi būti išspręsta. Ar jūs galėtumėte mums pateikti gerosios praktikos pavyzdžių, rodančių, kaip valstybės ar, ar, ar regionai, kurie gyvendino e, saveikumo aspektą, gali um, parodyti, kaip, kaip tai tinkamai veikia. RTMS Ponas Marinesku taip pat e, minėjo ir jūs taip sakėte, jog e, tai yra būtina sistema, kad e, Europoje viskas gerai veiktų geležinkelių srityje. Aš galbūt ne, neišgirdau visko, ką jūs sakėte, bet atrodo, kad mes vis dar atsiliekame šioje srityje. Bent jau mano valstybė E, narė turi tokios patirties, kuri rodo, jog ši sistema tampa vis labiau kontroversiška, nes yra tam tikrų regionų, kur ta sistema yra įgyvendinama, o, o, o kitur mažiau. Ir kol ta sistema dar netapo visos Europos e, sistema, tai e, kyla klausimų dėl investavimo į tas vietinės e, sistemas, nes e, gali būti pasiekta tam tikra kri kritinė kritinė masė tų, tų investicijų ir e, politinių požiūrių kartais e, tos investicijos gali nebepasiteisinti. Kaip pasiekti tinkamą pusiausvyrą šitų aspektų, nes regionų lygmenį vyksta diskusija e, šito klausimu. Tad ka, kaip mums išspręsti atsilikimo klausimą čia? Ponas Rikė. Džiaugiuosi kad koordinatoriai dalyvauja mūsų posėdėje. Klausimas ponui Bodviks pirmiausiai. Ar jūs manote, kad e, priekių kad jūros greitkelių srityje e, gali būti šanšiping užtikrinamas. Ir kalbant apie RTMS, tai ar iš tikrųjų čia yra numatytas e, tinkamas finansavimas, ar e, daug finansavimo turės užtikrinti pačios e, įmonės, turint omenyje infrastruktūrų mastą, tai man, man kyla tam tikra nerimo dėl šitų dalykų. Dėkuoju, pana Rikė. Ponas Kof, dvi minutės. Dėkuoju. Aš noriu tik tai pratesti kolegos e, klausimą dėl finansavimo aspekto. Man reikėtų daugiau konkretesnės informacijos apie šį aspektą RRTMS. Ir, ir E, srityje, o kalbant e, apie atsirkimą įgyvendinant šią sistemą, tai yra įmonių kaltė ar, e, ar, ar tai yra kažkieno kito kaltė, ar įmonės, pavyzdžiui, neskuba įgyvendinti tos naujos technologijos, ar tai paprasčiausiai yra nacionalinio lygmens problemos. Tai norėčiau jūsų komentarų šito klausimo. Uh, kalbant e, apie transportavimo problemas, tai jūs e, minėjote iššūkius, kur gali iškilti po breksito Airijai ir Airijos e, valstybei. Taip pat, tai norėčiau, kad jūs taip pat plačiau pakomentuotume nes tarp e, pietų e, Airijos ir Prancūzijos ar, ar Niderlandų ar kitų valstybių e, uostų gali būti užtikrinamas per, pervežimo linijos ir dėl pervežimo naudojant jūros greitkelius, greitkeliais galbūt būtų į, į, įmanoma skatinti tokį pervežimą e- Europos lygmenių. Ponas Kampaminas. Ačiū, aš kalbėsiu angliškai, aš turiu ponui Rūtę klausimą. Mes turime informacijos, jog mums reikia daryti pažangą RTMS srityje ir mums ten dar reikia E, investuoti apie milijardą eurų, įskaitant ir skaitant, skaitmeninimo e, klausimus, kažin ar iki 30 metų viskas bus padaryta, kas e, numatyta, galbūt šį kartą mes turėtume labiau į tą procesą įtraukti Europos komisiją, kad daugiau lėšų būtų skirta uh, E, RTMS. Galbūt Europos investicijų bankas ir valstybės narės galėtų labiau prisidėti, nes kol kas atrodo, kad e, mes turime tik tai 10 procentų to, ko reikia. Ar jūs manote, kad Europos komisija e, aktyviau veiks, kad būtų laikomasi terminų, pavyzdžiui, gyvendinant e, šį projektą, nes tai labai svarbu ES. Ponas Indesa. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš pažįstu poną Rūtę, jį pažįstu nuo tų laikų, kai jisai dar e, dirbo e, direktorate. Aš norėčiau paliesti RTMS aspektą. Mums kyla nerimo dėl to, kad atsiliekame įgyvendinant e, šią sistemą ir Jūs labai teisingai sakėte, jog reikia daugiau pastangų siekiant užtikrinti visus reikiamus išteklius, tačiau kol kas to e, nedaroma ir mes manome, kad e, reikia siekti įvairių investicijų šaltinių, sinergijos, e, investijų, investicijų banko finansavimo, jau tai buvo pasakyta, nacionalinio finansavimo taip pat, tam, kad būtų iš tikrųjų E, realus e, poveikis, taip pat reikia privačių investicijų. E, norėčiau paklausti, kokioje, ta, kokia yra dialogo su komisija stadija šiuo metu, siekiant, kad komisija tai taip pat žiūrėtų panašiai, kaip, kaip kad jūs. Ir Taip pat kalbant apie žaliai kursą, aišku, dabar apie tai yra daug kalbama ir yra akivaizdu, kad tokios technologijos kaip ir temesi įgyvendinimas e, pasireikš tuo, kad e, transporto srautai suintensyvės ir e, jeigu ne, nebus e, e, kūriamos naujos infrastruktūros, padidės ir iš, iš metalai ir tuomet bus labai sunku suderinti e, tai su tuo, ko siekiama žalia, žaliajame kurse. Tai aišku, visų pirma, kad išspręstume tos problemus, mums reikia politinės paramos ir išteklių. Pane Kuntūra. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu padėkoti ponui Baldvig už pranešimą. Žaliasis kursas, kurį e, pristatė komisija, siekia 90 procentų sumažinti išmetalus transporto e, sektoriuje. To reikia siekti ir aišku, taip pat e, sumažinti išmetalus e, kelių transporto srityje. E, E, didinant srautus geležinkelyje bei e, e, vandens transporto, be kita ko upių transporto pervežimus. Žinome, kad du penktadaliai prekių pervežimai dabar vyksta trumpais atstumais, pavyzdžiui, tarp salų. Ar jūs e, sieksite, kad tokio pavyzdžio transportas taptų e, tvaresnis ir taip pat norėčiau paklausti, ką galvojate apie e, tai, kai, ko jūsų nuomonė reikėtų imtis, kokiu veiksmu imtis, siekiant įgyvendinti žaliojo kurso e, tikslus. E, pavyzdžiui, uostų srityje. Ir mes čia turime galvoti apie tarp valstybinį aspektą. Taip pat, kaip matome, dar lieka labai daug ką nuveikti, kad ta reforma taptų realybė. Pane Bilbao. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Turiu e, klausimą. Sakėte, kad yra tam tikrų teigiamų poslinkių, tačiau kita vertus e, e, sakėte, kad yra vėluojama, bet kad situacija yra kontroliuojama. Tad ką, ką konkrečiai jūs turite galvoje? Tai teikdamas, e, e, žinome, kad e, yra saveika, saveikumo problemų tarp valstybių, jūs minėjote B e, klasės sistemą, kas čia turi būti konkrečiai daroma ir kalbant apie perinamąjį laikotarpį, juk turime siekti e, tvarios e, sistemos, siekiant įgyvendinti TNTT e, ką mes e, galime padaryti, kad e, tai yra šansas e, Europai ir valstybėms narėms. Pone Grapinė. Ačiū. Noriu padėkoti abiems prelegentams ir turiu keletą klausimų. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie išmanę jūrų sistemą. Kyla problemų dėl vertimo šiek tiek. Jūs sakėte, kad RTMS bus e, sukurta, tačiau kada? Yra 27 e, skirtingos sistemos. Ar jūs žinote maždaug, terminus, kada viskas bus e, modernizuota ir kada saveikumas bus užtikrintas ir, ir, ir tinkamos e, jungtis. Nes galinkelius rytyje valstybių narių sistemos skiriasi. Jeigu nebus investuojama infrastruktūras, ar bus užtikrinamas tinkamas saveikavimas ir, ir, ir modernumas ir tinkamas veikimas. Jūs taip pat e, sakėte, kad valstybės uh, narės įsipareigojo atlikti, įsipareigojo užtikrinti 4000 e, km, tačiau kokie konkretūs terminai yra e, atlikti šiems darbams? Ačiū, ponė pirmininkė. Kreipiuosi į poną Bodviką. Savo pasisakymę jūs minėjote, kad jūrų greitkelių politika bus geriau derinama su centrinio tinklo koridoriais ir sakėte, kad skirsite daugiau dėmesio periferiniams regionams. Aš esu iš periferinių regionų, bent jau miesto periferinio, nes kai gyveni Bresto mieste, taip, tenka pripažinti, kad tas šimto tūkstančių gyventojų miestas yra toliausiai nutolęs nuo bet kurio egzistuojančio centrinio transporto koridoriaus. Jeigu pasižiūrėtumėte žemėlapį, galbūt Švedijoje yra tokių miestų, kurie tarp toli. Na, negalėčiau šimtų procentų to tvirtinti, bet šiaip iš tikrųjų ir man, mano rinkėjams, kyla tam tikrų klausimų. Yra daug žmonių gyvenančių tame regione. Ką darysite, kad tuos periferinius regionus ketinate priartinti, jeigu viskas yra telkiama aplink centrinį tinklą tik tai? Dėkui. Pirmininkė, ačiū. Pone Vind, žodis jums, minutė. Thank you for your short Ačiū Jums už apžvalgą. Toliau kalbėsiu Danų kalbą. įranga ir investicijos į įrangą, kai mes kalbame apie krovinių perkelimą nuo geležinkelių į laivus arba nuo sausumos transporto į laivus. Kitaip tariant, tų investicijų reikės nemažai. Ką galite apie tai pasakyti? Pane Depanė, minutė. Labadiena, ponė Bodeviš, ponė Rytė. Ačiū Jums už komentarus. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmas Kaip užtikrinsime, kad e, valstybės, kurios jau techninę pažangą padarė geležinkelio eismo valdymo sistemos srityje, nenutrauktų savo pastangų nes galbūt galvos apie tai, kad es lygių bus įmamasi priemonių ir tarsi tai bus paskatas nieko nedaryti. Bet tikrai būtų labai gaila, jeigu tie, kurie pradėjo daryti namų darbus, nukentėtų. Tad kaip, kaip spręsti šį konfliktą? Ir antras klausimas, du projektai. Jūs pristatėte ir vienas, ir kitas savo projektus, galbūt juos galima būtų apjungti, turiu galvoje, kad jeigu turėsime išmanų į geležinkelio eismo tinklą, būtų labai gerai jie apjungti su jūrų greitkelių tinklu. Ačiū, poniai Daparnė. Aš turiu du klausimus, nes pati yra traukiau save į sąrašą. Ko tikitės iš žaliojo kurso, kokie siūlymai konkretus būtų jūsų, kuriuos galėtume tikėtis rasti žaliajame kurse? Kitas dalykas. Mums kalbama jau nuo labai seniai apie jūrų greitkelius, apie 20 metų. Ir tuo pat metu tie sprendimai yra kažkokie iškraipyti. G20 20 lygmenių sako, kad siekiama bus mažinti laivų skaičių, jūs sakote, kad reikia kaip tik spręsti jūrų greitkelių reikalus, didinant tą skaičių. Tad kaip viską suderinti? Pirmiausia, tos greitkelius reikia pabaigti kurti, jų yra Europoje, tad kaip tikitės priversti valstybės narės imtis atsakomybės. Na ir dėl traukinių turiu dar vieną klausimą. Vakar mes inauguravome naktinį traukinį, e, kuris vyksta e, maršrutu Briuselis 1. E, paklausa didžiulė. E, ar ketinama plėtoti šią liniją ir kurti kitas panašias. Modalinis transportas kitas dalykas. Ką daryti, kad būtų e, vėl atidarytos geležinkelių linijos uostuose, kurios egzistavo, kurios nebenaudojamos. Tai galėtų pasitarnauti tam e, intermodalinio transporto vystimui. Kaip ketinate suderinti visą tai? po penkias minutės kiekvienam gerbiamis prelegentams, kad atsakytų į visą tą daugybę klausimų. Na, sunkių užduotis pripažįstu, bet laiko yra tiek, kiek yra. Pradėkime nuo jūsų, ponė Baldiukai, prašau. Ja, Aš atsakysiu vokiečių kalbą. Išgirdome klausimų iš įvairių sričių. Pradėsiu nuo trūkumų trūkumų yra, vis dar yra uostų Europoje, kurie neužtikrina daugia rušiškumo, pavyzdžiui, nėra geležinkelių jungčių, tai yra vienas iš aspektų. Ir dar viena, tai yra viena tema, o yra ir kita pusė, yra sudėtinga apiforminimo sistema numatoma siuntoms ar kroviniams. Mes kalbame apie vieną langelį, prie kurio galima būtų atlikti visus muitinės formalumus. Pavyzdžiui, kalbant apie jūrų eismo valdymą, tai būtų naudinga. Tad atsakydamas kolegai Marinesku, Pasakysiu, kaip perkelti e, krovinius, pavyzdžiui, Valens, e, Valencija ir Barcelona. Pavyzdžiui, e, krovinys siunčiamas į Ankoną ir po to toliau per Adriją į Kroatiją, Sloveniją, į Vakarų Balkanus ir toliau į Graikiją. Uh, Mes kalbame apie koncepciją, kuri yra susijusi su ženklių taršos mažinimu, tai yra keli tūkstančiai kilometrų ir jie yra sumažinami tik tai iki poros šimtų mylių tokio požiūrio mums reikia. Mes žinome, kad atitinkamai bus konkretus ir padariniai, nes mes kalbame apie žalėjų kursą, apie dekarbonizavimą. Tai 2050-aisiais vandeliniu, vandeliniu varomi laivai galėtų prisidėti prie šio tikslo ir komisija, parlamentas ir taryba siekia realizuoti šiuos tikslus. Aišku, tam reikia lėšų, yra numatytų jų mokslo ir tyrimo, e, tyrimų sričiai Visa tai yra tarpusavėje susiję, kitaip tariant, reikia naujų koncepcijų realizavimo. Toliau, e, ekonomiškiau turi veikti uostai, turi būti sumažinti biurokratiniai formalumai. Jų iki šiol yra daug, kadangi tai yra, aišku, e, vietos, kuriuose turi būti užtikrinamas saugumas, be jokios abejonės tai ir toliau turi būti užtikrinama, tačiau aš manau, kad mes galime žengti didelį žingsnį į priekį, nes jeigu norime suteikti paskatų, teigiamų paskatų, tai pavyzdžiui, Ispanijoje, Italijoje vadinamasis ekologinis e, Bonusas yra kaip toks numatomas, kitaip tariant, yra atlyginama tiems ir už tai, kad užuot važiavus 5000 km sausumą, E, yra perkeliamas krovinių gabenimas e, jūra, tad reikia galvoti apie ir tokią galimybę, paskatų galimybę. Jūs e, Kalbėjote apie uostus savo regionuose, tai yra savaime suprantama, bet vieno uosto pakeitimas nėra alternatyva. Mes e, kalbame apie tai, kad reikia daugiau salose tokių galimybių, uostų e, prisišvartavimo galimybių. Pažvelkite į Afriką. Per pastaruosius dešimt metų tai yra kontinentas, kuriame buvo vienas didžiausių uh, Um, augimo rodiklių. Ir matant tokias tendencijas, turime suprasti, kad jūrą sukūrėme palankes eismo galimybės, nes taip apjungiame skirtingas rinkas. Dabar dėl to, kas yra regionas, kuris taip sakant, veikia. Tai yra Baltijos jūros regionas. Čia yra puikus bendradarbiavimas, yra įvairių tokių e, projektų. E, mes žinome, kad eismas Baltijos jūroje labai intensyvus ir mes iš esmės galvojame apie tai, kaip eismo valdymą padaryti dar veiksmingesnį, kad galima būtų gabenti dar didesnės krovinių apimtis. Kai kalbame apie transeuropinius tinklus, suprantame, kad e, uoste, uostai tarpusavyje turi būti e, susiję per vadinamuosius e, visą apimančius uostus. Ir kaip, pavyzdžiui, pagerinti bendradarbiavimą tarp geležinkelių ir tokių regionų kaip Škotija ir panašiai. Aš šiame kontekste galvoju, jog yra labai svarbus tiekimo grandinės ehm, variantai. Ir jeigu mums pavyks e, juos taip išgryninti, tai turime suprasti, kad trumpo nuotolio laivybai mm, turi būti skiriamas ypatingas dėmesys. Tad e, aš be jokios abejonės e, gal ir, ir nesuspėjau atsakyti visus aspektus, bet e, esu jūsų paslaugoms individualiems klausimams. Euh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau grįžti dėl saveikumo aspektų, kurį minėjo ponas Maridės, kur kai kas ir, ir kai kas dar iš Europos parlamento narių. Manau, kad dabar yra tokia situacija, kuria skiriasi nuo ankstesnės. Prašom klausytis mūsų prelegentų gerbimiai. Ponas Ruoitė. Taigi, su, su, dirbame su struktūra Valencijoje, besirūpinančia ertmius reikalais galima išspręsti e, tas visas problemas, kurios buvo paminėtos dėl saveikumo, kurios mus kamavo praeitie. Leidimas lokomotyvams patekti į rinką yra išduodamas per uh, geležinkelių uh, Europos uh, biurą ir dabar mes galėtume sakyti, kad tai yra problema, kurią iš sprendėme. Pone Marinesku, jūs kalbėjote apie koridorių kroviniams gabenti. Esu įsitikinęs, kad tuos krovinių koridorius išvyšius reikės visą tą problematiką jų pačių ir su kitais koridoriais susijusia spręsti kompleksiškai vienu metu. E, krovinių TNT e, klausimai turėtų būti sprendžiami kartu kompleksiškai. E, tai neatsiema be abejo ir nuo transporto srautų valdymo klausimų. Ponas Donaldson sakė štai ką, kad laikas yra e, rim, labai rimtai dirbti. Yra tokių regionų, kurie RTMS sistemą nori dėkti, kitigi vangiau sprendžia tuos klausimus. Mesgi norime sukurti tokią dinamiką, kad RTMS sistema būtų gyvendinama sklandžiau ir kad būtų numatytos tam tikros finansinės paskatos tam. Taip pat įrangos problema buvo paminėta. Jeigu to neturėsime, mes turėsime didesnių išlaidų. Mes e, jau dabar finansuojame iš Europos tinklų sujungimo priemonės e, visą tai. E, kalbame apie taip pat viešasias lėšas. Tokie projektai vyksta jau Olandijoje, Belgijoje taip pat, tačiau Švedijoje ar kitur tų visų galimybių kol kas nėra. Kartais išsakomi tokie netikri argumentai, kodėl to nėra. Sakoma, kad reikalinga būtų valstybės pagalba, bet aš manau, kad tai nėra visai tinkami dalykai. E, savo darbo programoje, kurią pateiksiu gegužės mėnesį, aš manau, išsakysiu savo siūlymus e, šiuo klausimu. Į visus klausimus negalėsiu atsakyti, bet šiaip ponia Bilbao klausė štai ko. Jūs paminėjote tokį elementą, kurį labai sunku išspręsti, o būtent kaip priversti valstybės narės atsisakyti tų anksčiau naudotų sistemų. Aš manau, kad kalbant apie TNT ir kalbant apie geležinkelių sistemos plėtojimą, mes turime numatyti konkrečią datą, kada bus atsakyta B klasės sistemų. Tai bus sunku, reikės ieškoti sprendimų ir pasiūlyti kažkokias antrines galbūt linijas, bet manau, kad privalu yra tai daryti, nes, nes ar kalbėtume apie lokomotyvą, apie modernizavimo, adaptavimo priemonės. E, egzistuoja pačios įvairiausios sistemos, dėl to ir paaiškėjo, kodėl visa tai kainuoja milijoną ir daugiau. Dėl to būtina tai paspartinti. Galbūt galėčiau apie finansavimą dar tarti žodį ir to užbaigčiau. Na, šiaip turime sutelkti keletą finansinių galimybių ir čia mums kyla tam tikrų sunkumų. Kai kas e, nori uždirbti iš e RTMS sistemos ir tai infrastruktūros valdytojai, bet jie negali lėšų skirti geležinkeliams. Tad arba mes kylam aukštyn, kreipiamės į finansų ministerijas ir jos turėtų mobilizuoti reikiamas lėšas, kurių reikėtų modernizavimui. Arba mes randame kitų sprendimų, pavyzdžiui, pasitelkime ES fondus, e, privataus ir viešojo sektoriaus partnerystę ar panašiai. Italijos pavyzdys yra, pavyzdžiui, geras šioje srityje. Italijos geležinkeliai atliko labai detalę studiją ir paaiškėjo, kad įdėkti ERTMS yra gerokai pigesnis sprendimas. Bet jeigu neturima lokomotyvų, tai tuomet ar, ar neturite infrastruktūros, tuomet viskas tampa labai brangu. Tai yra priimtina ir nelabai brangu, jeigu turite ir tą, ir aną. Svarbu, kad RTM sistema būtų ne tik koridoriuose naudojama, bet kai kurios e, valstybės, Belgija, Luksemburgas, Švedija, E, Italija ir Vokietija taip pat apie tai galvoja, RTMS nori pasitelkti e, taip, kad jie apimtų visą svarbiausią tinklo dalį. Ačiū ponė Boldin, sako pirmininkė. Ačiū ponė Rote, ačiū už jūsų atsakymus. Palaikysim ryšius ir ateityje, nes tie klausimai labai svarbus. E, štai kolega minėjau, kad yra tokių miestų ir regionų, kurių situacija bus sudėtinga šiek tiek. Reikės peržiūrėti visą tai, reikės dar sulaukti jūsų atsakymų apie žalį kursą, kokie yra konkretūs pasiūlymai, kaip ketinama plėtoti geležinkelių ir jūrų transportą, kad būtų sukurta nauja e, dinamika. Finansavimo klausimai taip pat yra vieni iš svarbiausių. Ačiū kad atvykote į posėdį ir žinokite, kad esate visada laukiami mūsų komitete. Merci pour les questions. Hein. Merci. Merci. Et bon courage. Pour... ah oui, j'ai oublié. Allez, nous continuons nos travaux. Tęsėme savo darbus. Yeah, Allez, nous continuons nos travaux. Je vais juste demander à la... Norėčiau pakviesti rumunų vertėjų kabiną. Ar galėtumėte gerą darbą man padaryti? Ten yra šviesytė tokia uždegta, kuri labai atsispindi stikle. Ir mums, mums tikrai trukdo tą šviesą. Gal galėtumėte šiek tiek sumažinti šviesos savo kabinoje, prašo pirmininkė. Eh bien, regardez, les Roumains, ils n'ont pas de lucarne, mais ils ont mis une feuille pour leur présidente. Pour... Štai, jie yeah. išjungia šviesą. Prancūzų kabina turėtų imti pavyzdį. E, Rumunai rado sprendimą, pridengė e, geros valios kupini lempą, kad nešviestų man į akis. Ačiū rumunų kabinos verdėjams. Alors, monsieur Marinescu, je vous explique. Dans la cabine des interprètes roumains, il y a une fenêtre. J'ai dans... Aiškinu. Prancūzai sako, kad neįmanoma uždengti to langelio, o štai rumūnų kabinoje tą langelį, per kurį sklinda šviesa, įmanoma uždengti. Jie lapą, lapu popieriaus uždengė tą langelį. Panas Marinės, kur reaguoja. Rumunai visada pasirengia padaryti viską, kas reikalinga kolegų komfortui užtikrinti. C'est bien, on commence de bonnes relations et de bonnes conditions avant ce fameux vote. Taigi pereisim prie balsavimo. Kupini geros nuotaikos. Nuo metų pradžios ne visus kolegas mačiau, todėl dabar noriu tiems, kurių nemačiau, palinkėti puikių metų Tegu tai būna sėkmės, sveikatos, džiaugsmo metai. Pone Grabin, jūs norit balsuoti, bet aš esu labai mandagus žmogus, sako pirmininkė, nes noriu nuo sveikinimus tai pradėti. Na ir tikiuosi, kad visiems metai bus labai e, derlingi dirbant mūsų komitete. Pasitikrinkime, noriu pasitikrinti, ar yra kvorumas susirinkęs. Tikrinamės elektroniniu būdu. Allez. Voilà, le vote est ouvert. Balsuokime. Baigėme balsuoti. Baigėme. Puiku. Nėra per daug nei socialistų, nei APP, nei per daug, tai per mažai, viskas puiku. Tad galėsime pereiti prie balsavimo, bet iš pradžių dar norėjau pasakyti štai ką. Keturi klausimai yra patvirtinimo balsavimai dėl antrojo svarstymo iš ankstinio dokumentų. Čia balsuosime paprastąją balsų daugumą. Procedūra atrodys taip. Po šių balsavimų aš parašysiu laišką koreper vadovui, paskui taryba e, pritaikė savo pirmąjį svarstymą prie to, ką būsim nusprendę ir paskui parlamentui bus perduotas dokumentas antrajam svarstymui. Tuo būdu visi žinote dabar, kokia bus taikoma procedūra ir dabar jau pereikim prie balsavimo. Pradėkime. Nuo balsavimo e, tema elektroninių krovinių vežimo informacija. Kolega Deli yra pranešė šio klausimu. Pone Deli, labai jau jūs e, nuotaikingai žvelgiate į viską šiandien, daug šypsotės. Balsuokime. Je ferme le vote. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Daugiau nei 47 kolegos balsavo už. Sveikiname poną Delį. Dabar antrasis pranešimas – vykdymo užtikrinimo reikalavimai ir konkrečių kelių transporto vairuotojų komandiravimo taisyklės. Pone Konečnė yra mūsų pranešėja. Balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Pone Valnesku, kas gyvyksta, kas negerai? Tęsime balsavimą. Judumo paketo antrasis dokumentas. E, būtiniausi reikalavimai dėl maksimalios kasdienio bei kasavaitinio vairavimo trukmės, minimalių pertraukų kasdienio bei kasavaitinio e, polisio laikotarpių nustatymas. Tai yra ponios Virkūnien klausimas, balsuojame. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Tęsime. Dabar balsavimą toliau. Reglamento numeris 1021-2009 e, reglamento 1070-2009 metų dalinio keitimo jos derinant prie sektoriaus pokyčių. Ponas Gertuk yra pranešėjas šiuo klausimu. Balsuokime. Balsavimą baigiame. Patvirtinta. Tęsėme toliau. Europos bendrijos e, Europos viduržėm jūros šalių aviacijos sustarimo su Maroku pakeitimas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą. Baig, pradedam balsuoti. Ir baigiame. Patvirtinta. Teskime. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo, kurio Vokietija įgaliojama iš dalies pakeisti savo dvišalį kelių transporto susitarimą su Šveicarija, kad būtų leidžiama vykdyti kabotažo operacijas. Ir taip toliau, pradame balsuoti. Balsavimas baigtas. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Toliau. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarybos sprendimo, kuriuo Italija įgaliojama dėrėti su Šveicarija dėl susitarimo dėl leidimo vykdyti kabotažo operacijas, teikiant tarptautinio keliaivių vežimo keliais paslaugas tolimojo susiekimo ir, miestų, ir miesto autobusais ir taip toliau. Markus Ferber yra pranešėjas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Susitarimą dėl Junktinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės išstojimo iš ES ir Europos atominės energijos bendrijos sudarimas. Pranešėja esu aš. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. 40 už. Patvirtinta, puiku. Toliau balsuojame dėl 2018 m. biudžeto vykdymo patvirtinimas ponios Montero pranešimas. Ir dabar antras pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Trečias. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas pakeitimas, kas už, prieš, susi... neaišku, pasitikrinsime elektroniškai dėl šešto pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Septintas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Devintas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Keturioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penkioliktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Jūs norite pastikrinti elektroniškai? Gerai, pastikrinsime dėl 15 pakeitimo. Pradedame. Basavimas baigtas. Patvirtinta. 16. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 17. Už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. 18. Už. Prieš. Susilaiko. Pasitikrinsim elektroniškai. Pradedame dėl 18 pakeitimo. Baigiame balsuot. Patvirtintas. 19. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 20. Už, prieš, susilaiko, atmesta. 21. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 22 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir baigiamasis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Didelė balsų dauguma patvirtinta. Toliau. 18 metų biudžeto vykdymo patvirtinimas. Ponios Grapiniai pranešimas. Pradedame nuo jūrų saugumo agentūros. Pirmas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Antras. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Trečias. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Penktas. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Septintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir e, baigiamasis galutinis balsavimas. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Toliau Europos aviacijos saugumo agentūra. Pirmas pakeitimas. Už prieš susilaiko atmesta. Antras už prieš susilaiko patvirtinta. Trečias už prieš susilaiko patvirtinta. Ketvirtas už prieš susilaiko patvirtinta. Penktas už prieš susilaiko. Neaišku, pasitikriname dėl penkto elektroniškai. Pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštas. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Septintas. Už. Prieš. Susilaiko. Patvirtinta. Aštuntas. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Devintas. Už. Prieš susilaiko, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Vienuoliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Dvyliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas už, prieš, susilaiko, atmesta. 14 už, prieš, susilaiko, atmesta. 15 už, prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinti dėl 15 pakeitimo? Gerai, pradedame. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaiko, neaišku. Pasitikrinsime dėl 17 pakeitimo. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar eh, elektroninis balsavimas, galtinis balsavimas, pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta didelė balsų dauguma. Toliau. ES geležinkelių agentūra. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Antras, už, prieš, susilaiko, atmesta priimta. 3. Trečias už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaiko, atmesta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, patvirtinta, pasitikrinkime, sako pirmininkė. Pradedame dėl aštunto pakeitimo. Elektroninį balsavimą. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Devintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Dešimtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 11 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 12 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 13 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 14 už, prieš, susilaiko, patvirtinta. 15 prieš, susilaiko, patvirtinta. 17 už, prieš, susilaiko, patvirtinta ir e, galutinis balsavimas elektroniniu būdu prasidavė. Balsavimas baigtas, patvirtinta didelė balsų dauguma. Toliau. Kitas Cezar klausimas. Už prieš susilaiko patvirtinta. Antras pakeitimas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Pirmas kompromisas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, atmesta. Aštuntas už, prieš, susilaiko, atmesta. Ir galutinis balsavimas. Pradedame. Labadiena, ponė Šapy. Kaip gyvenate? Balsavimas baigtas, patvirtinta. Toliau. Bendroji įmonė Shift to Rail. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko, kas nenori balsuoti. Patvirtinta. Antras pakeitimas. Kas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Penktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Trečias už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko, atmesta. Septintas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau. Aplinkosauga ir aeronautika. Švarus dangus. Pirmas pakeitimas. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Pirmas kompromisas. Už, prieš, susilaiko. Patvirtinta. Ketvirtas už, prieš, susilaiko. Neaišku, pasitikrinsime dėl ketvirtojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Nieko nepadarysi. Tęsėme toliau. Penktas už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Šeštas už, prieš, susilaiko. Yra tokių, kurie nebalsuoja. Tad pasitikrinsime. Pradedame dėl šeštojo pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Vieno balso persvara. Pasitaiko ir taip. Toks gyvenimas. Septintas. Už, prieš, susilaiko, patvirtinta. Aštuntas. Už, prieš, susilaiko, atmesta. Galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Pradedame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta dėlė balsų daugumą. Sveikiname ponę Grapinį, kuri pranešėja dėl visų šitų agentūrų. Ir tęsėme toliau savo darbą. Kelių minučių pertrauka tiem, kas nori išeiti iš salės. Amen.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 netvyko dar mūsų svečias. Turite laiko kavos atsinešti. Thank you. Mes chers collègues, nous allons reprendre nos travaux. Kolegos, tęskim darbus. Koordinatorių posėdžio metu aptarsime biudžeto procedūrą, kuri buvo pakeista. Mes to klausimu renksime nuomonę dėl 21 metų biudžeto krypčių. Tai bus mūsų pirmas indėlis į biudžeto procedūros formavimą. E, darbų tvarkaraštis intensyvus, tad labai greitai reikės reaguoti. E, dabar diskutuosime su ponu Pierre Leroutiru. Ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį ir kad sutikote su mumis padiskutuoti e, dėl visų šių biudžeto aspektų. Džiaugiamės jūs e, matydami savo posėdžiuose visada, kai tik pasakysite, kad reikia susitikti, mūsų komiteto durys jums atviros. Jeigu kiltų techninių klausimų, jeigu reiktų mūsų paslaugų, um, būtinai mums apie tai praneškite ir tuomet galėsime visi kartu draugiškai dirbti. Jums skirime 10-15 minučių pasisakymui. Tad išaiškinsite, tikimės mums tą bendrą požiūrį į tą naują biudžeto procedūrą, o paskui galėsime užduoti tikslesnius klausimus dėl to, kas numatyta transporto sryčiai ir ko pasiekta yra jūsų e, tuo naujojų projektu, formuojant naują, e, naujas biudžeto kryptis. Ačiū. Na ir dar nepalinkėjau gerų metų. Ačiū, Kerima, sako ponas Lerutiūrų. Aš esu naujas Europos parlamento narys, kaip daugelis iš jūsų. Pusę metų dirbau Europos parlamente, buvau šešėlinis pranešėjas rengiant 20 metų e, biudžeto pranešimą ir štai dabar e, esu pranešėjas. Jeigu pavyktų 9 milijardus eurų numatyti, tiek norėjo e, nu, Gerai būtų buvę, jeigu būtų pavykę gauti tas lėšas, to norėjo Europos parlamento kolegos, bet pasipriešino valstybės. E, vėlgi, nepakankamos yra lėšos, o paskui nuo spalio mėnesių derinom pozicijas ir aš manau, kad jeigu visi kartu pradėtume dirbti kartu, e, komitetai jau nuo vasario, kovo mėnesio pradėtų dirbti kartu rengdami tas biudžeto gairias, viskas būtų truputėlį paprasčiau. Matau, kad pirmininkaujant Suomijai, kai dėl transporto srities 35 procentus buvo sumažinta ta suma, kurią siūlė Europos parlamentas. Tad jeigu mes kartu prioritetų nesuformuosim, nepasiūlysim iš kur gauti daugiau resursų, nebus gerai. Aš esu ekonomistas. Nežinau, ar yra įmanoma PowerPoint skaidrės parodyti. Kreipiuosi į techninę tarnybą, ar įmanoma PowerPoint e, įrangą dabar įjungti. Uh, Atrodo taip, viskas to įvyks. Taigi, kokie mūsų prioritetai? Ir tai yra jums svarbus dalykas. Štai, puiku. Prancūziškai kalbu, e, dėkuoju iš anksto vertėjams ir vertėjams. Na, jeigu pernelyg greit įsibėgėsiu, sako kalbėtojas, sustabdykit mane. Taigi mūsų svarbiausias e, prioritetas yra e, pasiekti sėkmės dėl uh, žaliojo kurso. E, Bangladešo, pavyzdžiui, žmonės gali patvirtinti, kad e, problemų daugybė. Štai Sahelio regione lankiausi Bamake, tai vėlgi matyti, kad e, nuo sausros miršta dabar tiek pat žmonių, kaip nuo AIDS kažkada. Nepaisant visų konferencijų, problema egzistuoja. Reikėtų, kad parlamentas būtų vieningas, kad prioritetai būtų aiškiai suformuoti, kad piliečiai mus uh, paremtų Jean Artui, biudžeto komiteto vadovas, jis yra buvęs dešiniųjų ministras atsakingas už finansinius reikalus. Ir jisai sakė, kad kiekvieną kartą, kai parlamentas norėjo platesnio užmojo dalykų, kiekvieną kartą kortą sumaišydavo taryba. Uh, Ir Žan-Artui, palikdamas parlamentą, paminėjo, kad reikia, kad parlamentus tai būtų aiškus, kad jie būtų vieningi parlamentarai ir kad piliečiai remtų tos projektus. Tada lengviau reikalauti valstybių ir vyriausybių vadovų, kad e, būtų skiriamos didesnės lėšos. Taigi klimato situacija yra ypatingai sudėtinga. E, CO2 išmetalai, e, jų kiekis augo tris kart greičiau. Um, Mm, lyginant su septintuoju dešimtmečiu, nepaisant visų uh, klimatologo darbų ir rengiamų konferencijų, situacija tik blogėja. Problema yra ta, kad atrodo pasieksime tą tašką, kai jau grįžti atgal nebeįmanoma. E, tirpsta ledynai Grenlandijoje, 30 metų tas procesas vyksta ir kai buvo labai karštą vasarą, 20 procentų to ledino jau yra ištirpę. Šiemet 45 e, procentai to ledino ištirpo jau birželio mėnesį. Ir, na, iš tikrųjų, gali būti taip, kad nebepavyks nieko padaryti. E, nusivylimas buvo mm, Madrido e, konferencijos sustikimai. Dvi savaitės dirba labai rimta komanda, formuoja labai ambicingus tikslus ir dabar transporto sektorius. Jeigu norime du kart sumažinti CO2 išmetalų kiekį, reikia dirbti prie transporto, žemės ūkio ir žemės ūkio sektoriaus. Pastatų izoliavimas, transporto reikalai ir žemės ūkis yra tos brangiausiai kainuojančios rytis. Na puiku, kad pradėt nuo jūsų komitetų ieškodamas sąjungininkų šiame parlamente. 40 metų buvo laukiama, nieko nedaroma, dabar turi situacija keistis. Prieš kalėdas ponia Van der Leyen sakė, kad e, sausio 14 bus paskelbtas dokumentas, jis jūs nuvils, nes naujų lėšų nėra, bet norime dirbti kartu su jumis. Net tas bendradarbiavimo toksai siekis mane net nustebino. Pirmą kartą sutikau su ponia Van, Van der Leyen, kuris sakė, kad sausio 14 išeis dokumentas, septyniems metams 7 milijardai yra skirta, tai yra labai nedidelė suma. Uh, Jis sakė, kad norime dirbti kartu su jumis, mes sakėme, kad deputatai kartu ir piliečius norėtų įtraukti tas veiklas, jie irgi sakė, kad reikia parlamento ir piliečių spaudimo siekiant iš tarybos išgauti tai, ko mums visiems reikia. Europos komisija naujoji pati sako, kad e, trūksta daug lėšų, Europos komisija štai sako, kad e, buvo parengtas senosios misijos e, mažiau ambicingas tiklas 40 procentų sumažinti CO2 išmetalų kiekį. Sakė, kad trūksta 260 milijardų kasmet. E, netgi turint tą mažiau ambicingą scenarių, net nesižvelgiant į adaptavimo poreikius naujų politikų ar į socialinės sąnaudas, jeigu norime E, CO2 išmetalų kiekį sumažinti, atsižvelginti visus socialinius aspektus ir panašiai, trūksta 560 milijardų kasmet. Europos komisija mini tokius skaičius. Tad štai, nieko naujo čia nepasakyta. E, kaip jau sakiau, žvelgiant į tuos poreikius, 260 e, ir 560 ir su trupučiu milijardų dolerių tie 7 milijardai yra labai menka suma. Ponas Dombrovskis tikisi gal kaip nors surinkti 16 milijardų, tai bet čia nebūtų iš nuosavųjų išteklių ES paimtos lėšos, na, o tie 7 milijardai yra, taip sakant, tie švieži pinigai, kurių būtų gauta papildomai. Uh, Karima, aš manau, kad dar reikės susitikti tikrai, tačiau norėčiau, kad dėl konkrečių projektų būtų dirbama, kas svarbu mūsų šalims, kur reikia labiausiai investicijų, kaip plėtoti kasdienį transportą, kad piliečiai mus remtų ir kad galėtume pateikti reikiamus argumentus valstybių ir visybių vadovams dėl finansavimo. Dėl pastatų izoliavimo viskas paprasta, pusė namų per dešimt metų ateinančių reikia izoliuoti. Tai sukurs daug darbo vietų, bet bent jau žinom, ką daryti. Tai nėra labai sudėtinga vidutiniuoju laikotarpiu. Transporto sektoriuje reikia daugiau pamastyti, reikia daugiau inovacijų. Aš to dar nesakiau, bet jūs žinote, kad dėl daugiametės finansinės programos yra derimasi taip pat. Dėl žaliojo kurso, dėl biudžeto 21 metų ir dėl daugiametės finansinės programos. Tad pats metas yra tuos argumentus išsakyti, nes jie praturtins ir diskusijas dėl DFP. Antra krizė kurios kontekste turime reaguoti. Aš jau su ponu Šmit kalbėjau, socialinių reikalų komisaru, kadangi rizikuoja mūsų kadencijos metu nauja finansų krizė kilti. Klimato krizė e, turės būti veikta, reikės e, socialinės problemas spręsti ir tos e, Europos svarbiausios misijos turi būti tęsiamos. Ir pirmą kartą žmonijos istorijoje sprendžiami klimato krizės klausimai. Daugelis ekonomistų taip pat mano, kad susitursime su e, dėl viešųjų skolų ir e, privačių skolų. E, Junktinėse valstijoje mus ištiks nauja krizė finansų srityje. Taip pat krizė grėsia ir Kinijoje. Tai štai, atrodo, kad būtume įsėdę į lėktuvą, skrendame juo ir abu varikliai skleidžia keistus garsus. Tai štai, tokios, kol, tokios skolos e, vystimosi dar nebuvome matę. Spekulacijų lygmuo 7 metais siekia 14 tūkstančių punktų, prieš du metus 20 tūkstančių, o dabar 20, e, dabar e, daug daugiau, 29 300 taškų. Viskas blogiau gerokai, du kart blogiau negu 2007. -aisiais Tarptautinis valiutų fondas sako, kad krizė gali būti sunkesnė negu prieš tą, kuri mus e, sukretė prieš dešimt metų. Ursula von der Leyen ir Europos komisija pasiūlė, kad būtų per, e, dar, užimtumo pertraudimo sistema įdėkta Kurzarbeit, vokiet, vokiet, tokia sistema kaip Vokietijoje žmonės netleidžiami iš darbo, jiems teikiama informacija, jie gali dirbti mažiau, gaunami, pavyzdžiui, 80 procentų iš įprastinio darbo užmokesčio ir panašiai. Mano akimis, e, dėl viso to reikia diskutuoti. Parlamento du prioritetai turėtų būti uh, tinkamai žaliai kursą finansuoti, kur yra didžiulis transporto paketas ir tuo pat metu apsaugoti mažas rytinės įmonės ir darbuotojus nuo busimos finansų krizės. Niekas nežino, kada jį ištiks, ar šiemet, ar kitą met. Reikėtų dar išklausyti tuos tūkstančius ekonomistų, vieni mato, kad jinai ištiks mūsų 20-21 metais. Tačiau e, prisiminkime e, tuos išmintingus žodžius, kuriuos pasakė E, kažkas sakydamas, kad stogą remontuoti reikia tada, kai šviečia saulė, o ne tada, kai žliaugia lietus. Taigi turime finansuoti žalę į kursą, jo priemonių gyvendinimą ir renktis būsimai finansų kriziai, kad e, žmonės, darbuotojai ir mažos judinės įmonės nukentėtų kuo mažiau. Na, yra ir išteklių dar. Išteklių, apie tai esame kalbėję su Europos investicijų banku. Europos investicijų bankas gali tik 16 milijardų e, papildomų paskolų suteikti. 2 milijardai 600, 2 milijardai 600 milijonų tiek siekia finansavimas. Būtina, kad klimato banko pajėgumai auktų, nes į transporto sektorių numatyti yra ilgalaikės, ilgalaikio investavimo priemonės. Jeigu nebus papildomų nuosavųjų išteklių, tai tuomet uh, susidursim su problemom, nes e, centrinis bankas negali būti klimato banko dalininkas. E, jeigu 100 milijardų pasiūlys Europos investicijų banko, tai tuomet 50 e, milijardų bus nusaviai ištekliai ir klimato banko lėšos atitektų transporto sektoriui, beveik visos. Europos investicijų bankas, Europos investicijų bankas, klimato bankas e, turėtų dirbti ranka rankon. Prasidės klausimai biudžeto komitete jau kitą savaitę, nes bus kalbama apie vairius sektorius - transporto, statybų, žemės ūkio. Daugelis valstybių nenori 500 milijonų papildomų skirti. Ir reikės ieškoti naujų išteklių, kuriuos reikės kažkur surasti. E, dividendai siunčiami į Europą, gauti pelną yra gerai. Tai reiškia, kad įmonės e, veikia sėkmingai, bet klausimas, kas su pelnu nutinka, ar darėmasi su darbuotojais, ar tai dividendai lieka finansų rinkose. Tai kelia makroekonominių problemų, nes realią ekonomiką tos lėšos negryžta, jos lieka e, finansų rinkoje. Aš su komisijos pirmininku Žaku Deloru, kai jaunesnis buvau dirbo, o jis sakė, kad Europa eina į visišką katastrofą, jeigu ji e, pasirinks plėtoti tik e, finansinių spekulacijų sritį. Nelieka pinigų tokiu atveju mokslo tyrimams, nelieka pinigų svarbiausiems socialiniams dalykams spręsti. E, pelnai dideli, e, apmokesčiai pelno buvo sumažinti du kartus, bet e, čia galima šį beitą nuveikti. Štai JAV tas pelnas buvo sumažintas iki 19 procentų, tuo tarpu, kai iš pradžių jis buvo 38 procentų. Pone Van, von der Leyen kalba apie naują e, žalėjį kursą. E, buvo numatytas federalinis mokestis JAV per keturis mėnesius buvo surink, tas toks biudžetas, kuris galėjo padengti mokestinius trūkumus. Taigi turime visi pagalvoti apie tai, ką reikėtų daryti, kai kalbame apie Kennedy. Jis sakė, kad reikėtų vykti e, visiems į mėnulį, bet jis e, NASA finansavimą tam padidino 15 kartų. Federalinis biudžetas e, Rooseveltui vadovaujant išaugo 3 kartus. Tad jeigu norime įgyvendinti naujus projektus, reikia naujų lėšų. Transporto srityje norėčiau, kad jūs padėtumėte man. Aš po minutės pabaigsiu pasisakyti, sako kalbėtojas. E, turime išsiaiškinti štai, kokia jūsų vizija 30-50 metams atsižvelgiant e, į CO2 emisijų e, kiekį, kokia jūsų vizija, ką daryti, kad tų iš metalų būtų mažiau kokių yra problemų, e, sprendimo būdų, kuriuos galit pasiūlyti, bet gali, gali nebūti iš ko juos finansuoti. Pavyzdžiui, Vokietijoje galima sakyti, projektai yra tokie, e, Lenkijoje tokie, dar kitose šalyse kitokie. Ar tai būtų tie projektai, kurie sukurtų papildomas darbo vietas, ar reikia naujų priemonių, naujų lėšų. Galbūt klimato bankas galėtų uh, įnešti savo indėlį, ko reikia transporto sektoriui. Tai būtų uh, E, labai svarbu, nes aš nežinau e, daugybės dalykų transporto srityje. Jūs galėtumėt mums pasakyti, kokie yra realūs poreikiai, ar reikia galbūt naujų priemonių, kaip mes sakėm, gal užtenka panaudoti senas turimas priemonės. Atleiskite, kalbėjau kiek per ilgai, bet aš 11 metų dirbau konsultantu ir aš manau, kad negalima darybose dėrėtis per nelyg greitai. Turime tris savaitės dar daryboms, tad verta išsiaiškinti viską detaliai. Dėkoju ponui Pierre Lerotiurų. Um, ši diskusija yra tikrai labai svarbi. Ja ir pradėsime iš karto. Ponas Marinesku kalbės pirmiausia. Jis atstovauja APP frakcijai. You, Ačiū pirmininkė. Kolega, Ačiū Jums už šią pasaulinės ekonomikos e, situacijos konferenciją, bet mes esame transporto komitete. Ir mums norėtųsi sužinoti, ką galvojate ir ką galite pasiūlyti dėl gairių es parlamente ateinančiais, dėl ateinančių metų biudžeto. Kol nėra daugiametės finansinės programos, kol kas tai nėra numatyta. Tuo pat metu galvoju apie biudžeto komiteto pasiūlymą. Kad būtų aišku, kokia yra nauja procedūra. Galbūt mūsų kolegos norėjo su ją labiau susipažinti. Mačiau Kennedy ir visus kitus dalykus. Bet ko tikitės iš ateinančių metų biudžeto pasiūlymo, parlamento pasiūlymo dėl 21 metų? Ko tikitės iš horizontaliųjų komitetų? Kaip, kokią struktūrą mm, numatote savo pranešime? Yra du dalykai. Vienas iš jų yra naujos politikos kryptys, kurios bus pradėtos įgyvendinti, jeigu bus patvirtinta DFP. Galbūt patvirtinta, gal ne. Ir tokiu atveju e, būtų pertinama laikotarpio biudžetas. Ir kitas dalykas yra dar būsimi treji metai susijęs su kitomis politikos kryptimis. Būtent e, tie treji metai, kol dar tos politikos kryptis bus įgyvenintos. Be to, Brexitas ir ar atitinkami veiksmai dar bus įgyveninti ar ne dėl jo per tuos trejus metus. Tad būtų labai įdomu sužinoti. Aš žinau, kaip yra su ledynais ir su visa situacija, bet gal galvokime apie tai, kaip galėtų atrodyti ateinančių metų parlamento pasiūlymas dėl ateinančių metų biudžeto. Dėkojame ponui Marinesku, ponia Garcija. Ačiū. Dėkoju ponui Larutų už paaiškinimus. Mes transporto komitete labai atidžiai stebime diskusijas dėl biudžeto. Eismas ir, ir infrastruktūra yra nepaprastai svarbus aspektai, kalbant apie teritorinę ir socialinę sanglaudą. Mes kalbame apie labai konkrečias priemonės, apie apčiuopiamus rezultatus piliečiams, kaip antai laisvą judėjimą, turiu galvoje asmenų, paslaugų, mm, darbo jėgos judėjimą. Tai yra susiję su e, transportu ir su investicijomis į infrastruktūrą. Transportas yra esminis sektorius, kuriame reikia daugiau pažangos siekiant tvarumo, be kita ko siekiant ir tikslų pagal naująjį žalijų kursą. Transeuropiniai tinklai, jie yra nepaprastai svarbus dalykas, turėtų būti pernamų laikotarpio prioritetas. O jam įgyvendinti reikia konkrečių priemonių tam, kad judumas būtų tvarus ir ilgainiui išmanus. Tad e, būtina finansuoti tvaraus transporto, naujųjų technologijų investicijas, reikėtų investuoti į alternatyves variklių sistemas, mes kalbame apie daugia rūšiškumą, apie krovinių gabenimo perkelimą nuo sausumos kelių į geležinkelius. Tad labai džiaugiamės, kad ir bendro Europos kad CEF projektas taip pat buvo įtrauktas. Kitaip tariant, labai svarbu užtikrinti būtinas priemonės svarbiams projektams. Dėkuoju, ponia pirmininkė. Dėkuoju Pierui už pranešimą. Aš noriu pabrėžti tokį aspektą, kuris nėra grinai biudžetinio pobūdžio, bet kuris yra svarbus. Uh, E, tai yra, visų pirma, mes žinome, kad investicijų poreikis yra labai didelis, siekiant e, kovos su klimatu kaita tikslų, e, taip pat siekiant vidaus rinkos tikslų, būrent vidaus rinką, užtikrinant pernamąjį laikotarpį, aplinkosaugos požiūrių. Tai kitais požiūriais mes turime ieškoti investicijų mechanizmų kitur, galbūt e, bankinėse sistemose, taip pat e, nuosavose ištekliuose ar kitur, bet e, kuomet žiūrime į skaičius, aš kalbu apie tai, kas yra būtina, o ne pageidautina. Tai matome, kad tai, ko reikia ir tai, kas yra, labai skiriasi, atotrukis labai didelis. Ir netgi jeigu mes turėtume būtinas lėšas, toms būtinoms investicijoms, siekiant e, klimato kaitos e, tikslų, socialinių tikslų, ekonominių ir taip toliau. Tai e, dėl ekonominių priežasčių, dėl, dėl, tvar, dėl administracinės tvarkos, e, jeigu norėtume gauti visus reikiamus leidimus, turėtume laukti e, vidutiniškai apie septynerius metus. Tad net jeigu turėtume reikiamas lėšas, kurių reikia, tai e, kalbat apie e, kon konkretų įgyvendinimą tų e, veiksmų, tai mums reikėtų laukti praktiškai iki kitos DFP, kol praktiškai viskas pajudėtų. Ir aš puikiai suprantu, kad reikia veikti greitai ir kad mes turime pradėti kon konkrečius veiksmus labai greitai. Žinome, uh, dabar, e, kad e, kliūtis yra susijusios, aišku, su finansavimu kol kas, tačiau blogiausias dalykas yra tas, kad net jeigu mes ir turėtume reikiamas lėšas, tai administracinių požiūrį per daug kliučių. Ir e, šiuo metu labai sunku spręsti tas problemas ir dėl subsidiarumo aspekto mums reikia skubiai uh, ir biudžetinio pobūdžio priemonių, ir administracinio pobūdžio priemonių. Nes aš dar kartą kartuoju, kad net jeigu turėtume reikiamas lėšas, mes negalėtume laiku viską gyventi dėl administracinių kliučių. Dėkuoju, pana Rikė, panas Kof. Ačiū. Man buvo malonu klausytis mūsų svečio pasisakymų. Labai svarbu turėti galvoje istorinių kontekstą, suprantant, kad prieš 90 metų buvo naujasis kursas, prieš 60 metų skrydys į Menulį, prieš 30 metų griuvo Berlyno siena ir visi susiję pokyčiai Vokietijoje. Tai yra atskiri etapai, kas 30 metų. O dabar mes matome nacionalinės vyriausybės, matome, kad jos mėgina išspręsti iššūkius, taip pat ir tarptautinės tarptautiniu lygiu mėginama tą daryti, tad labai aiškiai yra dvasia. Kokį iššūkį matau ir kai kurie apie tai kalbėjo, apie tą super uh, gražą gautą įvairiose įmonėse praėjusiame šimtmetyje. Tai kaip prieiti prie tų pinigų? Aš manau, kad įmanoma tą padaryti, ypač turint galvoje Europos investicijų banką ir kitas investicijas, kurios yra pasirengusios investuoti į naująjį žalį kursą. Tik tai jos nori matyti konkretų to žaliojo kurso turinį. Tai galėtų būti, pavyzdžiui, programacija siekiant atnaujinti būstus ES. Tai galėtų būti investicijos į tvarų transportą, bet kuriuo atveju būtina identifikuoti tos projektus. Mes matome es plėtrą į pietričius. Tad reikia, kad politikai suprastų, jog reikia pereiti nuo iškasnio kūro, naftos, dujų prie atsinaujinančiųjų, kad pagerėtų situacija geležinkeliuose, oro, e, jūrų uostuose, bet pirmiausiai reikia laimėti mūsų, e, tai yra politikų e, širdis, jų širdis ir protus ir jūs e, parodėte, kokie milžiniški iššūkiai dar laukia. E, vienas iš žaliojo kurso ir investicijų į jį privalumų yra tas, kad investicijos per ateinančius 30 metų yra numatytos palaipsniui. Tai nėra tai kažkas, tai, kas įvyks e, šiandien rytoj. Mes kalbame apie tokį e, nuolatinį spaudimą, kad vyktų pokyčiai. Mes kalbame apie bankų investicijas, apie nacionalinių vyriausybių e, planus kai mes kalbame apie tuos iššūkus, lyginant dabar, lyginant juos su tais, kuriuos patyrėme prieš 30, 60 ir 90 metų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, dėkuoju pranešėjui. Europos Sąjunga jau gana ilgai finansuoja tokį transportą ir tokias infrastruktūras, kurios e, yra palankios uh, aplinkosaugai, turiu galvoje, ir e, greitkelių statybą, ir mokesčius, kuriais apmokestinamas lėktuvų kūras. E, prieš keletą metų buvo nuspręsta imtis skubių priemonių e, tam, kad e, būtų įmanoma e, siekti mažanglio transporto sektoriaus. E, bet e, todėl ES turėtų nutraukti finansavimą nereikalingoms, e, nereikalingiams projektams, pavyzdžiui, e, greitkelį, e, vadinamai e, rytinio apvažiavimo greitkelį, 73 milijonai eurų buvo skirti Vinci e, grupiai, pavyzdžiui, šito konkrečiai objekto statybai ir tai nėra labai prasminga. Mes turėtume e, skirti daugiau finansavimo geležinkeliui, ypač e, toms e, e, provincijos geležinkelio linijoms nedidelėms linijos, kuries užtikrina teritorinę sanglaudą. Europos e, Sąjunga taip pat turi finansuoti viešąjį transportą. Aišku, jūs sakysite galbūt, kad tai nėra Europos Sąjungos kompetencijos klausimas, tačiau Europos Sąjunga turėtų siekti nemokamo viešojo transporto, tai būtų socialinių požiūrių teisinga ir teisinga taip pat kovo su klimato kaita požiūriu. Tad tiek būtų iš mano pusės. Dėkuoju. Dėkuoju, pane Montero, žodis jums. Dėkuoju pirmininkė. Dėkuoju kolegai Larutų už pasisakymą. Tačiau turiu pritarti tam, ką pasakė kolega Marinesku. Pranešėjas prašo mūsų paramos šiam procesui. Mes kalbame apie 21 metų biudžetą. Bet kai mes kalbame apie ekologinį paktą, kai kalbame apie klimato kaitą, turime spręsti klausimus, kurie tikrai betarpiškai liečia ES, bet tai nėra kažkokie nauji klausimai. Be to norėčiau pasakyti, jog mes čia esame transporto ir turizmo komitete, o turizmas apima įvairiausias įsiritis, į kurias privalu atsižvelgti. Kelionės, apskritai turizmas per pastaruosius metus e, labai išaugo. Aišku, su klimato kaita yra labai tampriai susiję, susijusios tokios rytis kaip žemės ūkis, bet ne tik. Dar kartą pakartosiu, reikia iš akių neišleisti ir kitų žimtumos ryčių, kaip antai. E, turizmo ir transporto. Mes norime um, e, išmanių transporto sistemų, mums reikalingi išmanus miestai. Uh, Mes norime, kad būtų tam dedamos pastangos. Ir norime, kad tai atsispindėtų busimoje daugiametėje e, programoje. Mes norime, kad tai atsispindėtų ateinančių metų biudžete. E, ir dėl to parlamentas turėtų reikalauti atskiros eilutės tvariam turizmui ir transportui. Kaip Jūs vertinate, kokiu pastangų galime iš Jūsų tikėtis, nes mes kalbame apie regionus, kurie ES ir mums visiems yra nepaprastai svarbus. Ačiū. Pone Deparnė. Prezident, Monsieur Lautų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponė Rotirų. Dėkuoju už Jūsų. Uh, pranešimą ir situacijos apibūdinimą. Aišku, mums reikia žaliojo kurso, tačiau turime žiūrėti į tuos sektorius, kur mes investuojame, bet kur galbūt ne viskas vyksta taip, kaip turėtų vykti. E, aišku, mes žalieji jau daug metų sakome, jog reikia e, skatinti geležinkelio transportą, nes tai e, padėtų skurti daugiau darbo vietų ir mažyti e, išmetalus, investicijos į bazinės e, infrastruktūras, į didžiasias linijas geležinkelio, taip pat į, e, į, į, į mažesnės linijas taip pat reikia taip pat labai didelių investicijų į skaitmeninės technologijas šiame sektoriuje, taip pat turime e, skatinti ir, ir, ir finansuoti e, krovinių pervežimą, lygiai taip pat kaip ir jūrų sektoriuje, taip ir geležinkelyje. Jūs kalbėjote apie tvarų turizmą galima daug ką nuveikti šioje srityje, aišku, jūs taip pat pateikėte hipotezę, jog e, galima taikyti pelno mokestį, tačiau tai nėra ES kompetencijos dalykas, pati idėja nėra nauja. Bet jeigu valstybės to nedaro, tai mes turime tikėtis, kad Europos parlamentas kažką padarys. Tad e, remiantis tomis kompetencijomis mums reikia, aišku, naujų lėšų ir siekiant užtikrinti perinamąjį laikotarpį įmonėms, tiek galvojant apie vidutinės trukmės laikotarpį, e, ir apie ilgos perspektyvos laikotarpį, mes e, turime suprasti, jog e, to laikotarpio tikslai yra labai svarbus mums ir įmonės turės iš tikrųjų konkrečiau investuoti į e, tą perinamąjį laikotarpį, Ir aišku, atsižvelgiant į tai, kas vyksta finansų sektoriai ir spekulacijas, reikėtų e, taip pat išlyginti e, konkurencijos sąlygas tarp geležinkelio ir kelių e, transporto. Investijų programoje kalbama apie kriterijus ir nuseklumą ir ten sakoma, kad tie tikslai, kurie nesuderinami su klimato kaitos tikslais, nebebus finansuojami. Tačiau kaip apibrėžimi patys kriterijai, nes viską, ką daro žmogus, da, visi tie veiksmai daro įtaką klimatui, tad e, mes turime iš tikrųjų griežčiau apibrėžti tos kriterijus ir e, e, turime apsispręsti, ką finansuosime, o ko nefinansuosime, kas, pavyzdžiui, daro e, neigiamą įtaką kovai su klimato kaita. Dėkoju. Aš taip pat turiu klausimą, kuris man nuomonė esminės e, svarbos klausimas. Biudžeto komiteto ir parlamento pozicija dėl perinamojo laikotarpio fondo, tai yra 4,8 milijardai eurų. Komisija E, e, siūlė 7 milijardus e, eurų, tai aišku geras dalykas, siekiant padėti regionams, kad jie sėkmingiau prisitaikytų prie perinamojo laikotarpio tikslų. Tačiau matome, kad čia tame kontekste nėra sąsajos tarp energetikos ir klimato kaitos. Ar jūs darysite spaudimą valstybėms narėms, kad jos per nacionalinius planus e, užtikrintų tas sąsajas? E, Toliau e, de, dėl žaliojo kurso, ponia van der Leyen minėjo tūkstantį milijardų eurų, tačiau mes neturime tų, e, tų, to tūkstančio milijardų eurų, kurios minėjo Ursula von der Leyen. Tad mums reikia iš tikrųjų labai rimtai pagalvoti apie e, nusavų išteklių panaudojimą. Kažkas iš kolegų minėjo e, um, lėktuvų kūro mokestį. E, E, taip pat transporto komitete bus e, diskutuojama dėl euro vinietės. Tad jeigu kai kurios valstybės narės naudoja euro vinietės, reiškia jos e, eina ger, užtikrina gerąją praktiką, šitie dalykai turi būti įgyvendinti politikoje. Ir kadangi kalbame apie biudžeto klausimus, tai mes turime kalbėti apie lėšų paskirstimą tarp įvairių transporto rušių. Kita vertus, mes turime sugriežtinti kriterijus investicijų banko naudojamos, pasirenkant projektus. Tačiau čia iškyla esminės svarbos problemų, nes mes girdime, kad e, kom, pasak komisijos 25 procentai bus skirti e, perinamajam e-, energetikos laikotarpiui, E, ir, ir tuomet kyla klausimas, ar iš tikrųjų bus 25 procentai tam skirta, ar, ar pažiūrėjau, 50, kaip kad girdime taip pat. Dėl prisitaikymo prie naujų reikalavimų. Apie tai nepakankamai yra galvojama, nes Europoje nėra prisitaikymo prie aplinkosaugos naujų reikalavimų fondo pavyzdžiui, automobilių sektoriuje, kaip mes atremsime iššūkius ir žiūrint į tai, kas vyksta Vokietijoje, kai kuriuose regionuose, kuomet užsidaro gamykla, tai e, sunyksta visas regionas. Ir e, taip pat breksito poveikis biudžetui mes e, numatėme biudžeto eilutę prisitaikymui prie breksito pasiekmių, kodėl mes to nedarome prisitaikyt prisitaikymui prie klimato pasiekmių. Nes gali atsitikti taip, kad e, kai kurie sektoriai labai nukentės, o kiti sektoriai daug mažiau nukentės. Arba visai nenukentės. Tad e, galbūt jau reikia kartu pradėti mąstyti, jūs minėjote ir pats nuo savų išteklių aspektą. Ir čia e, reikėtų kažkokių konkrečių priemonių. Mes kalbame apie mokesčius, tačiau turime galvoti apie tokius pasiūlymus, kurie būtų naudingi visiems, ponė Darutirų. Daug klausimų pateikta ir reikės dabar atsakyti juos. Dėkuoju, ponė pirmininkė, aš pirmą atsakysiu į paskutinį klausimą. Ar galime dirbti visi kartu? Aš esu kaip tik čia pas jūs ir tai rodo, kad mes dirbame kartu. Aš e, turiu penkis e, ekspertus e, e, komandoje ir iš tikrųjų aš galiu atrinkti pačius geriausius pasiūlymus, pavyzdžiui, kurias jūs pateikėte ir bandyti dėrėtis dėl jų. Aš tik pusę metų esu parlamento narys, senieji parlamento nariai man, man, man duoda įvairių patarimų. Aš norėčiau pasakyti ponui Marinesku, jeigu jūs manot, kad aš veltui uh, E, užsijimu kai kuriais e, dalykais, tai jūs turite teisę taip manyti, tačiau e, jeigu norima pokyčių, reikia, kad mes veiktume vieningai ir kad darytume įtaką. Aišku, biudžeto komitetas taip gerai nesupranta transporto klausimų kaip jūs, kaip transporto komitetas. Mes turime tam tikrą supratimą, tačiau mes galbūt tik trešdalį dalykų geriau suprantam, palyginus su jumis tame sektoriuje. Uh, ir todėl mes turime dirbti kartu. Aš galiu Jums paaiškinti, kokie mūsų prioritetai, nes mes padarėme viską, kad e, mūsų biudžetas atitiktų 1,3 procentų BVP lygį. Tačiau e, valstybių vadovai įkarpė, karpė nuolat ir dabar po 20 metų biudžetas e, E, e, būna toks, kad jis realiai e, nebūna didesnis nei 0,95 procentai BVP. Tad aišku, aš galiu aptarti šitos dalykus ir apibendrinti su ekspertais, bet jeigu jūs norite, kad dalykai keistusi, kad būtų siūloma biudžeto atskira eilutė, tai mes turime siekti inovacijų. Ir pavyzdžiui, Aš nekritikuoju Suomijų kolegų, tačiau kai e, komisija apkartė 35 e, procentais, e, Europos tinklų sujungimo priemonė, tai ar TRAN komitetas mano, kad e, valstybių ir vyriausybių vadovai galbūt susirinks e, e, lapkričio, atsiprašau, vasario mėnesį ir kad bus pradėta kažkas daryti nuo, nuo, nuo, nuo, nuo pradžios. Uh, nes ir DFP, ir biudžetas, ir žaliasis kursas visą tai susiję. Ir parlamentas galėtų e, tuomet vetuoti DFP. Ir reikia taip pat galvoti apie e, nuosavus išteklius. Ir būtent todėl aš ir bandau iškristalizuoti tokius argumentus, kurie būtų suprantami ir, ir, ir, ir be kita ko plačiai publikai. Uh, Mes e, turime paaiškinti, kad e, e, geležinkeliai yra švaresni ir, aišku, jeigu norime 35 procentus nukirpti kažkur, mes turime atitinkamai ir logiškai elgtis, o ne elgtis atvirkščiai, negu diktuoja logika, nes paskui labai sunku bus paaiškinti žmonėms, kodėl mes taip darome. Ponui reikėjo noriu pasakyti, kad aš neturiu e, e, stebuklingo sprendimo dėl e, biudžeto užtikrinimo. Ar, e, kai mūsų klausia, ar mes galime daryti, mūsų komitetas e, E, daryti įtaką valstybėms, tai biudžeto komitetas to negali, tačiau parlamentas gali spausti ir gali reikalauti tam tikro ligmens biudžeto su nasavais ištekliais. Aš manau, kad Prancūzija, Vokietija, Rumunija negalės daugiau skirti e, lėšų, bet galbūt galima e, galvoti apie kitus finansavimo šaltinius, Europos centrinį banką, pavyzdžiui. Ponios Šabi klausimas. Taip, biudžetas negali uh, E, keisti teisinio pagrindo ir, ir netokia yra biudžeto e, komiteto e, užduotis, nes Europos investicijų bankas sakė, kad jis nebeinvestuos į iškastinį kūrą. Ir paskui būtų galima dėti daugiau pastangų, kad uh, būtų e, daugiau nuo savų išteklių, tačiau e, e, Europos centrinis bankas negali būti klimato banko akcininkas. Tad čia kalba sukosi apie tai, ką, kokią finansavimą norime biudžete ir kokių finansavimo šaltinių reikia už biudžeto ribų. Centrinis bankas 5 milijardus e, turi, tai yra didelė suma, niekas apie tai nekalba. E, E, centrinis bankas skiria 2060 tūkstančių milijardų eurų ir dabar iš e, ankstesnių lėšų bus perkelta 80 milijardų. Pane Legard dar iš Dragi perėmė 20 milijardų. E, lėšas ir tad viską susumavus 1200 milijardų išeina ir sakoma, kad klimato bankas turės tik tai 16 e, milijardų. Centrinio banko vaidmuo yra užtikrinti kainų stabilumą, tačiau jeigu sta, tam stabilumai nekyla, e, grėsmė, tai lėšos gali būti panaudotos kitiems tikslams, kurie e, minimi trečio straipsnio trečioje dalyje. Ten kalba be kita ko ir e, apie aplikosaugos e, tikslus. Ir kuomet kalbame su Centrinio banko ar investicijų banko atstovais, jie sako, kad tai yra įmanoma. Tad man liko tik tai trys minutės. Ponas Kav minėjo stabilumą, tačiau čia reikėtų gairių ilgalaikio finansavimo. Dėl ponios dėlį klausimo dėl perinamo laikotarpio finansavimo, aišku, kad tai yra nepakankama ir komisijos nariai taip pat tai patvirtina ir jie sako, kad reikia naujų idėjų, taip pat naujų idėjų valstybių vadovų e, lygmenių ir tuomet dėl jų turi prasidėti dėrybos, dėl eurovinietės ir nuo savo išteklių aš taip pat noriu, kad būtų daroma pažanga kartu su jumis. Galbūt bus e, pranešimas savo iniciatyva rengiamas, apie tai kalbėsim rytoj biudžeto komitete, tačiau jeigu jūs e, norite įnešti savo in, indėlį, tai e, e, esate e, e laukiami, nes be, be šio pabudžio veiksmų nebus e, esminių pokyčių. Toliau e, reikėtų Taip pat specifinių priemonių, kurios e, būtų finansuojamas iš nusavų išteklių, ar aš dar ką nors pamiršau. Encore une fois, je, pardon, j'ai l'impression que ça. Je pense que le. Aš manau, kad e, tai, kad e, dabar mes pradam viską iš naujo, tai yra todėl, kad dermės dėl e, naujo biudžeto, tai yra šansas e, e, parlamentui, valstybių vadovai darybose yra patekę į aklavietę, tai galbūt mes tuomet galime pasinaudoti tokią progą ir labai aiškiai akcentuoti savo prioritetus dėl nuosekvų, dėl nu-, nuosavų išteklių ir, ir, ir kitų finansavimo prioritėtų ir tuomet galime išbandyti savo na, naujas idėjas. Jūs esate pirmas komitetas, kurio posėdėje aš e, dalyvauju. Aišku, aš galėjau susitikti tik tai su komisijos ekspertais ir apibendrinti visą tai, ką jūs e, darėte per pastaruosius 4-5 metus, bet aš noriu, kad būtų einama e, kitų kelių, kad mes veik, veiktume kūrybingiau. Ir būtent todėl aš e, e, lankausi pas jūs ir aš manau, kad mes perėsime prie konkretaus šitų problemų e, e, vildenimo tik tai e, birželio Liepos mėnesiais, tad turėsim keletą mėnesių apmąstymams prieš tai. Dėkuoju, ponė Liurotirų. Iš tikrųjų, mes e, e, reguliariai su jumis konsultuosimės ir e, E, teiksime pasiūlymus, be kita ko ir techninius. Mes turime ekspertų savo komitete, kurie išmano biudžetinius klausimus. Dėkoju. Ir, e, Von Marinesku, aš manau, kad šios kadencijos metu mes neleis, nesileisimės apgaudinėjami ir e, kuomet e, kalba sukasi apie biudžetą, su ponu Rikė mes puikiai žinome, kad e, transportui buvo skiriami tik tai 9 procentai, tuo tarpu piliečiams e, judumas yra būtinas ir mes turime įrodyti, kad 9 procentų neužtenka. Mes dirbame taip pat su audito rūmais ir audito rūmai akcentuoja būtinu, būtinybę investuoti į transportą ir į, į pastatų e, izoliavimą. Dėkoju, ponui Lerut Jūrų. Dėkojame už šį pirmąjį sustikimą. Notre prochaine réunion aura lieu le 19 février. Vasario 19 vyks kitas mūsų posėdis. Jis prasidės 9 val. ryte. Dirbsime dvi dienas nuo 9 iki 12.30, 14.30 iki 18.30. Vasario 20 dieną nuo 9 iki 12.30 ir nuo 15 iki 18.30. Atkreipkite dėmesį į savo darbo atvarkės Vas, sausio 28 posėdis yra anuliuotas. Nepamirškite. Monsieur Timothée, venez me dire bonjour quand même. Ponas Timotei, labai norėčiau su vis pasisveikinti. <laughs> Moi, j'espère qu'on va bientôt se voir. Oui, très bientôt. Bon, super. On reste en contact. Très bien. Désormais, c'est la réunion des coordinateurs. Pradėsime dabar koordinatorių posėdį. Kviečiu